Nė. Sveiki, dar kartą kitas darbotvarkės klausimas. Vice pirmininkės e, vyriausios įgaliotinės pareiškimas dėl situacijos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir vicepirmininkės vardu komisijos narys Laukiame jūsų, laukiame kantriai. Taigi, vyriausias įgaliotinės vardu komisijos narys Kristas Stilianidės. Prašom. Ačiū pirmininkė, kolegos. Dėkoju už galimybę pateikti pareiškimą vicepirmininkės Mogerini vardu dėl situacijos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kuri kinta labai greitai. Puikiai žinote apie tragiškus įvykius Komanove šal, šalies šiaurėje šalia Kosovo ir Serbijos. Mes esame išreiškę savo užuojautą e, nužudytųjų e, ir sužeistųjų šeimoms ir draugams mes suprantame, kad, kiek žinome, tie įvykiai buvo nusikalstamo, nu, nu, nusikalstamos motivacijos, o ne etinės motivacijos. Todėl komisija e, džiaugiasi, kad visos šalis kartu pasmerkė šios nusikaltimus. Viena iš partijos vaidino labai svarbu vaidmenį, padedant dėrėtis dėl sprendimo be tolesnio kraujo praleimo. Dabar apie ilgą politinę krizę, nuo, kurių, nuo kurios šie įvykiai negali atitraukti dėmesio. Reaguodama į ES ir kitų šalių raginimus laikytis politinės atsakomybės, kai buvo atskleisti pasiklausimų dokumentai, e, kuriuos paskelbė opozicija. Praėjusią savaitę atsistatydino du ministrai ir e, varstybės saugumo vadovas. Tai yra konkretus e, žingsnis įgyvendinant politinę atsakomybę ir Tikimės, kad tie įvykiai prisidės prie pasitikėjimo valstybės institucijomis gražinimo. Ir šiame kontekste mes matėme dviejas demonstracijas, kurios vyko Skopijoje sekmadienį ir pirmadienį. Svarbu, kad žmonės galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę. Abiem atvejai tai buvo padaryta taikingai. Visos pusės, visų pusės e, ramybės išlaikymas išlieka svarbus. Na, nuo pat politinės krizės pradžios ES ragina atstatyti normalų politinį dialogą tarp svarbiausių vyriausybės, tiek vyriausybės, tiek opozicijos partijų ir e, e, džiaugiuosi kad jūsų kolegos e, sureagavo į mano kolegos Johaneso Hanaso e, prašymą palengvinti dialogą tarptų dviejų partijų, tarpininkauti tame dialoge. Ir kaip žinote, šio parlamento nariai ponas e, Hauitas ir Kukanas kartu su komisijos nariu Hanų čia Strasbūre vakar susitiko ir šį rytą anksti taip pat su būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ministrų pirmininku Grujevskiu ir opozicijos lyderiu ponu Zajevu. Tai buvo labai svarbus sustikimai ir akivaizdu, kad Abie pusės labai rimtai žiūri į šias tarpininkavimo pastangas. Giras diskusijas dėl išsiskiriančių nuomonių e, įvyko, tačiau tai reikės ir tolesnio dialogo. Komisija giria šalių patvirtinimą, kad jos toliau sieks ES integracijos proceso ir E, pirmiausia, į pirmą vietą kelti šalies interesus, jų įsipareigojimus šią prasme. Mes raginame vis abi pusės ir toliau bendradarbiauti šią dvasę. Todėl mes džiaugiamės jo pasirengimu vėl e, susitikti, e, panaudojant tarpininkavimo galimybės. Taip pat džiaugiamės, kad keturi partijų lyderiai Skopėje susitiko gegužės 14 ir 18 dienomis ir sustarė vėl susitikti gegužės 26 dieną, stengiantis rasti kelią į priekį, nes šios šalies piliečiai nusipelno geriau, geresnės situacijos negu politinės aklavėtės, kuri niekaip e, netitinka piliečių siekių. Todėl mes raginame šalies lyderius rimtai žiūrėti į savo atsakomybę ir valstybės interesus kelti aukščiau jų partinių interesų. Na ir tuo pat metu ES ragina atitinkamas institucijas ištirti visus kaltinimus dėl potencialus piknaudžiavimo, skaitant ir tuos, apie ką viešai e, pranešė opozicija dėl pasiklausimo. Padaryti tai skaidriai ir nepriklausomai. Taip pat komisija pasiuntė e, teisės ekspertų komanda, kuri turėtų įvertinti sisteminės problemas, e, dėl kurių komisija ir anksčiau yra iškėlusi nuogastavimų dėl tų pasiklausimo skandalo, tos sisteminius trūkumus e, reikia spręsti kaip galima greičiau, kad šalis grįžtų į kelią, kurio nusipelno. Taigi mūsų kolektyvinis požiūris į šią krizę yra labai geras pavyzdys, kaip įvairios ES institucijos ir paslaugos gali dirbti, tarnybos gali dirbti kartu, panaudodamas įvairias priemonės, e, kad pasiektų, pasiūstų aišku Europos signalą. Čia taip pat mes artimai dirbame ir su tarptautiniais partneriais, e, dirbančiais vietoje, e, kad situacija šalyje pagerėtų. Labai ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai, APP e vardu kalbės ponas ministras Eduardas Kukan. Dėkuoju bardzo, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komisijos narį už tai, kad jis labai gerai išanalizavo situaciją ir pasisakė labai e, koncentruotai temą. Aš norėčiau e, pasakyti, išreikšti savo viltį, kad ši šiandieninė mūsų diskusija išreikš paramą Makedonijai ir jos žmonėms ir jų e, europinėms ambicijoms. Aš tikiu, kad ši e, šalis atsidūrė posūkio taške ir aš manau, kad šioje sudėtingoje situacijoje, situacijoje mes turime labai aiškiai pasiūsti jiems palaikymo signalą. Makedonijoje vyksta e, sudėtinga politinė krizė, kurią dar labiau paaštrina tam tikri su saugumu susiję dalykai po E, pastarosios savaitės įvykių Humanove mes žinome, kokia, kokia rimta gali būti situacija. E, taigi e, mums reikia skirti daugiau dėmesio šitai politiniai kriziai. Yra kalbama apie pasiklausimo skandalą ir tuo pačiu metu e, politikai turėtų išspręsti politinės atskaitomybės klausimą. E, E, jie, jie šitoje situacijoje turėtų prisimti daugiau politinės atsakomybės ir e, skatinti politinį dialogą. E, tą turėtų daryti visų politinių partijų atstovai. E, šalyje su tokiais. E, iššūkiais. Yra labai svarbu, kad veiktų demokratinės institucijos ir e, demokratiniai mechanizmai. Ir tai ypač yra susiję su parlamento veikla, nes parlamentas turėtų būti politinio dialogo platforma ir turėtų vykdyti politinę kontrolę. Todėl yra labai svarbu, kad visi politikai prisimtų savo atsakomybę. Aš turiu omenyje ir Makedonijos politikus, bet taip pat turiu ir omenyje ir. Uh, savo kolegas iš Europos parlamento. Mes e, turime skatinti integracijos procesą ir e, turime ieškoti priemonių, kaip padėti e, Makedonijai nugalėti šią krizę. Dėkoju. Ar atsakysite į Melinosios kortelės klausimą, kurį jums užduos panas Glasos? Prašau. Norėčiau kolegos paklausti, ar, ar jis žino, e, kur, e, ta, kur e, kokiame regione konkrečiai vyko. Ar galite pasakyti, kada į šį regioną atvyko dabartiniai gyventojai? Aš nesupratau, prašom paaiškinti. Socialist and Democrat Group, Richard Howitt. Ačiū. Toliau Richardas Howittas. Dvi su pusę minutės. Pirminkė, mes sustinkame po paskutinių tarpininkų tarybų. Turinys turi būti konfidencialus, tačiau kadangi aš jame dalyvavau, užtruko ilgas sustikimas, kalbėjome apie svarbius klausimus, apie europinę perspektyvą, apie procesą, kuris tęsiasi. Galiu pakomentuoti ne apie darybas, bet apie šalį. Visų pirma, raginimai užbaigti parlamento boikotą, neprirėmus e, sprendimų dėl E, jokių sprendimų dėl veikimo e, yra partinis, o ne e, įvairių partijų boikotas. EPP frakcijos nariai turėtų taip pat laikytis disciplinos, nepakartinti opozicijos ar mano frakcijos, kad pasiektume sėkmės. Niekas nesa, nesako, kad tie skandalo paskelbti dokumentai yra sufabrikuoti. Ir mes visi turime sakyti, kad turi būti atskaitomybė už nusižengimus. Toliau visa praktika dėl teismų, žiniasklaidos ir visa kita, visa tai yra šita pažangos ataskaitose ir dialoguose. Todėl naujų įsipareigojimų e, reikalavimai turi pademonstruoti, kodėl jie reikalingi. Blogai, kai E, pozicijos lyderis įkalinamas, tai mes negalime demonstruoti solidarumo su šalimi. Pirminkė, praėjusią savaitę aš e, stovėjau toje vietoje, kur buvo įvykdyti toje nužudimai Kumanove, kur matės e, ir skylės langose nuo kulkų. Žmonės turėjo kovoti su ugnimi 30 valandų ir susidaroti su trauma dėl žuvusių. Tikėkime, kad tai neturės įtakos e, tarpetiniams santykiams, nes žmonės sakė, kad tai buvo susiję su politinio stabilumo žlugimu. E, pats pasitikėjimo trūkumas yra pavojingas. Aš nekaltą kartuoju, kad e, mūsų nepradėjimas darybų gali sukelti konfliktus, o šis išpolis primena mums, kad toks tokį įspėjimą reikia išgirsti, kad tai, kas įvyko Kumanova pačioje šalyje, negali būti tiesiog ne Europos atsakomybė. Tačiau jeigu tikimės, kad politinės partijos šalyje prisims atsakomybę, jie gali tikėtis Europos, kad ir mes savo atsakomybę prisimsime, savo pareigas vykdysime. Ačiū. Ekar frakcijos vardu Angel e, Džambaski. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Žemi kolegiai. Gerbimi kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, labai užjaučiu tas šeimas, kurios yra pirmiausia policijos darbuotojų šeimos, kurie nukentėjo. Ir taip pat e, aš norėčiau išreikšti savo apgailestavimą dėl tos krizės, kuri dabar ištikusi šią šalį. Dabar Makedonija kaip tik tai yra e, didžiulėje ekonominėje krizėje, tiek korupciniai skandalai, tiek visi kiti skandalai krato šią šalį. Todėl reikėtų iš esmės pateikti išsamesnę informaciją e, Makedonijos visuomeniai. E, žinoma, e, reikia suteikti perspektyvą šiai valstybei, valstybei įstoti Europos Sąjungą į NATO, tačiau reikia atsikratyti pirmiausia tų įsišaknyjusių e, stereotipų, kad e, nebūtų persikėjamos tautinės mažumas, ypač bulgarų, ir kad būtų gera kaiminystė užtikrinta. Melinos kortelės klausimas. Iš tikrųjų, aš klausiausiu jūsų labai didžiai, ponė Zambarskė. Bet nežinau, ar jūs iš tikrųjų manote, kad e, Makedonija turėtų tapti ES e, valstybė nare, e, būtent siekiant užtikrinti Bal Balkanų stabilumą. Aš manau, kad stabilumas būtų užtikrintas tiek Graikijai, tiek Bulgarijai būtų naudinga padėti Makedonijai kaip draugams. Aš sakau pirmiausia Makedonija, o ne buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ir tai tarsi darau tyčia. Gerimas kolega, kiek aš supratau jūsų klausimą, taip, taip, aš irgi manau. Pirmiausia, ES kriterijai turi būti įvykdyti ir pagrindinis teisės ir laisvės turi būti užtikrintos. Tai vienintelė galimybė, kad ši valstybė užtikrintų savo teri teri teritorinį integralumą. Ir, žinoma, vystytis toliau E, pagal Europos kriterijus ir žinoma laikyti sutarčių su kaiminėmis valstybėmis. Dabar e, Aldės frakcijos vardu ponas Vaiklis. Dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už Jūsų puikų pasisakymą ir puikų šių diskusijų įvadą. Neseniai Europos parlamentas didelį balsų daugumą parėmė Makedoniją. Mes pareiškime, kokią ją norime matyti. Norime matyti ją ES valstybių narių tarpe. Juolab, kad ši valstybė atitinka didžiąją dalį sąlygų įstojimo dėrybų pradžiai. Jeigu tai dar neįvyko, tai yra atsitikę dėl to absurdiško konflikto dėl šalies pavadinimo. Šios dienos diskusija e, neišplaukia iš šalies noro e, atnaujinti pozityves tendencijas vyraujančias šioje šalyje ar mūsų tendencijas matyti šią šalį, šalį tarp mūsų. E, buvo kalbama apie Kumanovo krizę, buvo kalbama apie tarp valstybinės ir tarp etninės problemas, kurių dar esama šioje pietryčių Europos valstybėje. Reikia nepamiršti ir islamistinio šovinizmo grėsmės ir siekių įvelti Makedonijų ir Rusijos geostrateginius žaidimus. E, situacija Makedonijoje reikalauja didesnio ES supratimo. Reikia rasti kompromisą dėl šios šalies pavadinimo ir galiausiai pradėti stojimo dėrybą su Makedonija. Būtina Makedoniją remti jos kelyje e, siekiant narystės NATO, o kai dėl jos santykių su Graikija, kaimininė valstybė. Ši šalis sulaukia visai kitokios paramos. Ji turėtų pamiršti savo pernelyg siaurus interesų susijusių su kaiminė šalies pavadinimu. Be to, Albanai pagrasino blokuosiantis bandymus Makedonijos e, stoti į NATO. Man atrodo, Makedonijos politikai, kurie yra atsakingi už šią vidaus politinę krizę, turėtų prisimti jiems tenkančią atsakomybę ir užtikrinti šalies euroatlantinę ateitį kartu su plėtros komisaru, ponu Anna, mes ėmėmės reikiamų tam žingsnių, pirmininkas. Ar atsakysite į kolegos klausimą gal mėlynąją kortelę? Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, άκουσα με πολύ προσοχή την τοποθέτησή σας και διαπίστωσα. Labai atidžiai klausiausi, ką jūs sakėte ir supratau, kad jūsų svarbiausia mintis buvo tokia. Graikijos ketinimai ir siekiai susijęs su paketonės vadinimu, sakėte, yra e, tušti dalykai, nesvarbus. O kaip pas jūs? Skopija jūsų šalies atžvilgių yra pareiškusi teritorinių pretenzijų. Ir e, jeigu tai liečia jūsų liestų jūsų šalį, ar jūs taip lengvai pakartotumėte tą patį, ką dabar ką tik pasakėte apie manąją? Prašom atsakyti. Like you, in, in... Aš norėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad savo laiku mes turėjome daug didesnių problemų e, tame pasaulyje, kuriame gyvenome. Ir dabar, man atrodo, šita problema dabartinėme kontekste atrodo pakankamai dirbtinė. Ir aš sakyčiau, kad laikas sus, nustoti ją eskaluoti. Tai turėtų prasme. Dėkui. GUE NGL Group, uh, deputy Sofia Sakora. Ponia uh, uh, Sakofara. Aguja frakcijos vardu. Mes jau kelis mėnesius diskutuojame šią temą ir prieš 22 mėnesius aš dėl šio pranešimo, būtent dėl, dėl Makedonijos pasakiau, kad mes galėtume mm, galbūt pasiekti pažangos stojant šiai, šiai valstybei arba prieartėjančiai valstybei prie Europos Sąjungos. Tačiau dabar pastarieji įvykiai parodė, kad yra tam tikrų problemų, kad teisinė valstybė nelabai egzistuoja kad e, būtent nėra paisoma geros kaiminystės ir demokratijos principų ir kad yra engiamos tautinės mažamos. Todėl mes turėtume pabrėžti taip, pirmiausia, ir atkreipti į tai didesnį dėmesį. Ir e, bet kokie e, vyriausybės patikinimai, kad situacija valdoma, tik tai užtušuoja problemą. Aš manau, kad tokiu atveju tiesiogiai yra kenkiama ES politikai. Tai būtent e, pažanga nevyksta. Tai būtent, tai būtent toje valstybėje, kuri dabar vadinasi Fyrom. Žaliųjų vardu ponas Mešeriks. Ačiū, panė pirmininkė. Mėly E, kolegos. Mes e, žaliųjų frakcijoje visiškai sutinkame su tais kolegomis, kurie sako, kad situacija Makedonijoje yra e, sudėtinga ir kyla netgi dar didesnis pavojus. Krize apskaitai yra susijusi su visų regionų ir tai yra ne tik Makedonijos politinė krize. Todėl nenostabu, kad valstybė, kuri laukia dešimt metų, kol bus pradėtos dėrybos, stojimo dėrybos į ES, gali prarasti savo politinę pusiausvyrą iš esmės e, e, tapo e, stojimo Europos Sąjunga Velso princu, kuris laukia iki šiol savo eilės užimti sostą. Mes matome, kad, kad Graikijos vyriausybė dabar kaip tik nutraukė savo, savo pirmtako politiką. Ir mes matome, kad tai yra puikia galimybė ten naujaujai naujai Graikijos vyriausybei nutraukti būtent tą praeitie senąją tradiciją ir užmėgsti naujus draugiškesnius santykius su Makedonija. <laughs> Iš tiesų mes galime pakviesti Makedonijos vyriausybę prie dėrybų stalo, tačiau e, pažadai pradėti dėrybas e, jau jų nepakanka. Aš manau, kad e, vyriausybė turėtų atlikti visiškai skaidrų ir ir nuoseklų Kumanavo strategijos tyrimą, siekdama išeiti iš politinės krizės. Jeigu jie taip negali padaryti, tai jie turėtų atsistatydinti ir kitą vyriausybę perimti šios įpareigojimus. Taigi bet kokiu atveju tokių veiksmų turi būti įmamas nedelsant. Ačiū. Atsakysite tai į Melinos kortelės klausimą, kur užduos ponia Sakarafa. Ačiū, e, ponia pirmininkė. E, Geriamas kolega. Aš norėčiau priminti, ką ambasadoriai pasakė apie Fyrom e, vyriausybę sustikę su panu Karskiu. Jie pasakė, kad e, jie ministrui pirmininkui išreiškė savo susirūpinimą, nes vyriausybė nepadarė jokios pažangos, kalbant apie galios panaudojimą, apie, apie piknaudžiavimą valdžią. Tai rodo, kad e, negerbiami NATO principai. Todėl e, ši valstybė negali įstoti į Europos Sąjungą. Gerimas kolega, aš norėčiau pasakyti, Graikija remia vyrom europietišką perspektyvą, tačiau turi būti įgyveninti Kopenhagos kriterijai ir geros kaiminystės principų turi būti laikomasi. Ar jūs nemanote, kad, kad galų gale reiktų baigti tokią praktiką, kad pradedamos dėrybos su šalimis kandidatėmis, nors tos valstybės visiškai nenori laikytis ES principų ir suderinti savo teisės aktus tais principais? Aš, aš norėčiau paprašyti, kad iš tikrųjų 30 sekundžių truktų klausimas ir nedaugiau. Dabar sakykite. Ačiū už šį priminimą. Taip, mes sutinkame su tuo. Išskyrus tai, kad nėra jokių stojimo dėrybų su Makedonija. Nes Graikija blokuoja tokias dėrybas. Ačiū FDD frakcijos vardu. Ponas Batinas. Ačiū. Komisijos narys Stavilydis, kaip tik būtent aprašė Makedonijos situaciją, jis aprašė būtent žiaurumus, kurie vyksta ir žudimus, kurie vyksta šiaurėje. Tai būtent tai yra politinės krizės išraiška šioje valstybėje. Ir manau, kad mes turime suprasti visą problemos rimtumą. Jis mums pasakė, kad, kad ES siunčia teisės ekspertus, kad jie išspręstų ten sisteminės problemas. Komisija mano, kad Makedonija gali būti gražinta į teisingą kelią ir būtent tapti šalimi kandidate. Ir kovo 11 dieną būtent parlamentas balsavo už pažangos ataskaitą dėl Makedonijos padarytos pažangos. Iš esmės e, nesvarbu, kokia korumpuota yra ši valstybė, Europos e, sąjunga, bet kokiu atveju vis tiek nori įtraukti, įtraukti šią valstybę į savo imperiją. Taigi sėkmės tiems Europos sąjungos teisės ekspertams. Ačiū. Panas Zarano Paulus, neprisijungusiu frakcijos vardu. Ačiū pavojingi įvykiai būsėje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje tikrai nėra kažkas keisto ar naujo. Taigi, nepaisant ES ir JAV pastangų ir NATO pastangų, tai e, e, yra iš esmės e, Mm, makedoniečių planų įgyvendinimo išdava. Tai būtent jie nori išplėsti savo, savo, savo sienas, jie nori iš, būtent perdalyti dabartinį, dabartinį regioną, kad galėtų taip pat ir įgauti galę, perskirstant ir e, energijos e, perdavimo tinklų paskirstimą. Mes matome, kaip, kaip išnaudojama, išnaudojamas antagonizmas tarp Rusijos ir amerikiečių monopolių. Na, todėl turime būti būdrus, kad, kad ES ir NATO imperialistinės užmačios nebūtų įgyvenintas. Ponas Petelė, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui komisarui Stalienidės už jo aiškius žodžius apie Makedoniją, buvusią Jugoslavijos Respubliką, nes ši valstybė kandidatė susiduria su vidaus politinė didelė krize ir dėl to yra blokuojamos šio šalies stojimo Europos Sąjunga e, dėrybos. Po krizės komandove krizė yra dar didesnė, jinai svarbi ir pačiai šaliai, ir didesniam regionui. Norėčiau pasakyti, kad aš pasisakau už politinį dialogą tarp pozicijos ir opozicijos, įskaitant ir uh, Makedonijos albanų partijas, nes e, jos yra, joms yra atstovaujama parlamente. Būtina, kad vyktų sveikas politinis dialogas. Ačiū komisarui Han ir kolegai Kukan bei kitiems už įdėtas pastangas šią linkme. Norėčiau pabrėžti e, sva, politinės kultūros svarbą tų sutikimų metu. Norėčiau, kad atsirastų daugiau tos politinės dinamikos, kad galiausiai būtų galima užtikrinti visą verti bendro parlamentinio komiteto darbą. Esu įtikras, kad yra įmanoma ir kad politinio stabilumo labui būtina kurti geresnę kaiminystę, kad ši šalis matytų europinę perspektyvą ir kad būtų tuo būdu pripažinti jos pasiekimai. Reikia padaryti viską, kad neturėtume naujo konfliktų šaltinio. Privalu nenuvertinti tarp religinio ir tarp etninio aspekto ir vakarietiškumo aspekto. E, saugumas, stabilumas e, šiai, šioje valstybėje tarnaus ne tik tai valstybei ir nepriklauso tik nuo jos atsakomybės. Ačiū. Dėkoju. Sako pirmininkas, ar priimsite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ponas Nadinos nori klausti. Ponas Sinadinos, ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau paklausti kolegos. Jis vadina tos žmonės makedonais, makedoniečiais. Aš gimiau ir užaugau Kastolijoje. Tai yra Graikijos Makedonijos dalis. Tai kaip kolega pavadintų mane? Ar, kaip, ar tą kaip nors būtų galima susijęti su Skopje? gimęs Graikijos Makedonijoje. Asmuo, nežinau, kaip galėtų vadintis, e, ypač skop, jeigu su Skopje tai reikėtų susijęti. Nežinau, reikia gyventi pagal būtent tokį identitetą, tiesiog reikia jį tinkamai nusistatyti ir tinkamai realizuoti. Ačiū, ponas Fleckenstein, dvi minutės. Pane pirmininkė, ponė visi pirmininkė, mėly kolegos. Ir aš norėčiau padėkoti kolegams Vaideliui, Kukanui ir komisijos nariui už jų pastangas. Tai yra sudėtingas uždavinys. Ir šitas sudėtingas uždavinys pasižymi tuo, kad pirmiausia reikia pradėti iš naujo. Taigi būtent Ar mes dabar sudėję rankas žiūrėsime, kaip šitas protestas arba šitas konfliktas virsta krūvinu konfliktu? Ne, mes matėme, kaip e, Skopijoje šimtai, dešimtešimtis tūkstančių žmonių kaip tik demonstravo už daugiau demokratijos, už skaidrumą, už kovą prieš korupciją ir nusikalstamumą. Na, nesvarbu, kad e, protesto balsai buvo iš e, E, socialdemokratų eilių. E, daug svarbiau buvo, kad nevyriausybinės organizacijos dalyvavo šiame proteste ir kad etninės mažumos dalyvavo. Ir demonstracijos buvo taikios. Pirmiausia, e, todėl, kad demonstrantai buvo taikus ir teisėsakos institucijos nesijėmė prievartos. Šitos demonstracijos, šitoks postumis, kaip tik priartina šią šalį prie ES. Todėl mes turime remti šią šalį. Mes užjaučiame tos žmonės, kurių artimieji žuvo Komanove. Tačiau aš esu tikras. Čia pirmiausia kalbama ne apie etinį konfliktą, bet apie organizuotą nusikalstamo susidarimą su teisėsaugos institucijomis. Taigi, bet kokiu atveju, aš sakyčiau, mes neturėtume labai pabrėžti tą etniškumą, tą etninį konfliktą. Aš manau, kad E, dialogas su Makedonija gali būti sėkmingas, e, bet neturime primesti savo valės. Na, bet ne, neturėkime iliuzijų. Joks vyriausybės vadovas neišgyventų, jeigu apie jo vyriausybę būtų paskelbta tokia kompromituojanti informacija kaip apie Makedonijos vyriausybę. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Uh, on behalf ICR e Group. Ačiū kolegai Flakenštai. Ponas Barekov. Prašau. Dėkoju. Kaip Bulgarijos Respublikos atstovas, aš esu sunerimęs dėl bandymų paversti šį, e, e, bandymų paversti šį regioną politiniu įkaitu. Rusijos užsienio reikalų ministras ponas Lavrovas pareiškė, kad kaimininės Makedonijos šalis turėtų pasidalyti šios šalies teritoriją. Tai yra visiškai absurdiška. Ir aš manau, kad etniniai konfliktai tikrai turi labai neigiamų pasiekmių visam regionui. Manau, kad e, buvusios Jugoslavijos Respublikos vienintelis šansas yra užtikrinti mažumų teisės ir eiti europiniu keliu. Bulgarijos mažumos teisės yra pažeidžiamos. Aišku, mes užjaučiame visas aukas. Šimtai tūkstančių bulgarų kilmės piliečių gyvena susidurdami su įvairiomis grėsmėmis ir tai yra valstybėje kandidatėje. Kaip mes galime su to sutikti? Dėkuoju. Ar primsite klausimą iš pono aptidėjus pagal mėlynąją kortelę? Taip, sako kalbėtojas. Dėkoju už tai, kad priėmėte mano klausimą, sako ponas aptidėjus. Jūs kalbate apie politinius interesus, e, dėl kurių Makedonija tapo savotišką įkaitę. Firom, tiksliau, ta būs Jugoslavijos Respublika Makedonija tapo e, įkaitę. Tai aš norėčiau paklausti, ką pasakyti apie šalį, kuri netitinka Kopenhagos kriterijų, kuri net neketina eiti tų kriterijų linkme. Gal galėtumėte nu, tai už, už ką tą šalį priimti į mūsų tarpą, gal galėtumėte paaiškinti man, kaip čia viskas turėtų vykti. Dėkuoju už klausimą. Aš turėjau omenyje Makedonijos dėrybas su ES. Aš pats esu Bulgarijos pilietis, esu Europos parlamento narys, tačiau e, Beveik visi mano šeimos nariai yra gimę buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Aš manau, kad e, ši valstybė turi elgtis tinkamai ir apsaugoti visų mažumų teisės, tarp jų ir burgalo mažumos. Dėkuoju. Ponas Juozo Radoš. Vieną minutę. Tai kolegė, važ... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. E, svarbu pažymėti štai ką po tragiško įvykių Kumanove. E, verta prisiminti, kad tai yra etninis konfliktas ir kad tai dar labiau kaitina karštą politinę atmosferą. E, tai reiškia, kad Makedonija yra brandi visuomenė, nes tas didesnis konfliktas neįsiplėskė ir bandoma išeiti iš tos iš to konflikto. Aišku, papeikimo žodžio nusipelno vadovai šalies. E, tačiau atrodo, kad Makedonija dabar atrodo stipresnė negu prieš dešimt metų. Todėl aš norėčiau paraginti sudaryti galimybės Makedonijai, išvelgti savo europinę ateitį, aišku, kolegoms Kukan, Weigel, e, Howitt ir kitiems, kurie padėjo pasiekti šio rezultato. Ačiū. Pone Lunačiak, prašau. Danke, Herr Vicepirmininkė. Ačiū, pane vicepirmininkė. Panas komisijos nariai, panas ir ponai, aš manau, kad visi buvo šokiruoti tų šiaurių išpolių per kelias dienas Kumanove, Makedonijoje. Taigi situacija yra tikrai labai sudėtinga ir kelia susirūpinimą. Taigi, taigi, taigi taip yra atgyvinamas praeities dvasios. Dabar, kaip kaip tik kyla įtarimai, kad čia Rusijos gali būti įtaka, gal Grepskio e, vyriausybė ėmėsi tokių slaptų e, planų, būtent norėdama sukelti šitą konfliktą. Tai e, bet kokiu atveju šitas, šitas konfliktas turi būti numalšintas. Šita, at, šitas išpolis Komanove, mano, mano nuomonė arba mano informacija, tai buvo ne islamo fundamentalistų išpolis, taip pat ne, ne etninis išpolis, kaip buvo pasakyta. Albanai ir, ir uh, makedoniečiai, jie kartu demonstravo taikiai Skopijoje. Tai yra puikus, aiškus signalas, kuris yra siunčiamas iš šios valstybėms. Aš norėčiau uh, paska, paskatinti EPP e, frakciją nutraukti paramą tiems vyriausybių vadovams, kurie tiesiog nuklydo nuo demokratijos į šalį. Uh, Ačiū, kolega Kanski turi klausimą pagal mėlyną kortelę. Prašau, klauskite, kolega. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kreiptis į ponę Lunačiak. Jūs atstovaujate šaliai, kuri turi tokią specifinę situaciją Europoje, nei per toli, nei per arti Balkanų valstybių. Ką manote apie tos valstybės pavadinimą. Aš manau, kad sunku gyventi valstybėje, sunku tikėti stabilumo valstybėje, kurios net pavadinimas yra ginčiamas. Tie žmonės, kur ten gyvena patys, nežinau, kaip vadinasi jų valstybė. Ka, ka, kaip vertinate tą situaciją? Prašom atsakyti. Ačiū, ponė Karski. E, na, jūs kalbate apie tą e, man, man tos sakymo dalį, kur, kurio aš nespėjau paminėti pasisakydama iš pradžių. Na, iš tikrųjų, aš asmeniškai, mano frakcija, uh, turime nuomonę šiuo klausimu. Socialinė situacija yra labai bloga toje šalyje. Būtina turėti tokią vyriausybę, kuri padėtų savo šalies žmonėms, tai yra būtina. Ir aš manau, kad vyriausybė taip pat galėtų pasinaudoti šiuo šansu ir kažką sukurti naują Europos Sąjungoje. Būtų galima pasiekti sutarimo dėl Makedonijos pavadinimo galiausiai, kad ši šalis galėtų pradėti normalų šalies egzistavimą. Ačiū kolega Korao, prašau. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Difficile tra... Dabar vyksta politinė diskusija, kuri yra nepakankamai aiški. Matome, jog e, Makedonijoje ap atmosfera darosi vis karštesnė. Ir taip yra todėl, kad e, dešimt metų buvo dėlsiama Europos integracijos rytyje. Užuot e, bandžius įtvirtinti teisinę valstybę ir užuot darius progresą, užuot e, darius pažangą, buvo žengiama atgal. ES turi galvoti apie savo atsakomybę dėl to prarasto e, laiko. Ir kai kurios valstybės čia taip pat e, yra atsakingos už tai. Ir e, manau, kad e, Graikijos vyriausybė, kuri dabar pradėjo dirbti, galėtų keletą dalykų padaryti, kurie paspartintų visą tą procesą. Dabar žodis ponui Sinadinos. Dėkoju. 2012 m. gruodžio mėnesį vadovų taryba vienbalsiai nusprendė, jog firam turi eiti e, Europos keliu. Tam e, reikia įgyvendinti tam tikras e, reformas ir laikytis jungtinių tautų standartų. Graikijos istorija skaičiuojama tūkstantmečiais ir e, Todėl Graikija siekia, kad e, Makedonijos pavadinimas būtų keičiamas. Ši valstybė bus ES valstybė narė. Turime kelti klausimą, kodėl dabar ši valstybė atsidūrusi tokioje padėtyje. Nes panašius klausimus kėlėme Bulgarijos atveju ar, ar nagrinėdami Albanijos perspektyvas. Turime galvoti apie Europos pilietybę. Mes suprantame, jog Graikijai yra sunku susitaikyti su tokia padėtimi, kokia yra. Aišku, graikai yra kritikuojami, kad jie priešinasi Firomos stojimui į Europos Sąjungą, tačiau yra ribos viskam. Yes? Melino. Prašom klausti, ponia Užtrevičiau. Uh... Pone pirmininkė, gerbiami, gerbiamas kolega, ačiū, kad priemėt mano klausimą. Be abejo, šiandien neturėtų būti tos filosofinės diskusijos, koks regionas, kokiu pavadinimu turėtų vadintis, kaip vadinti piliečius gimusius buvusioje jos Respublikoje Makedonijoje ir ar Graikijos buvusioje Makedonijoje. Tačiau Tie klausimai kyla šiek tiek vėliau. Šiandiengi klausimas yra apie regioninį bendradarbiavimą, apie mūsų įsipareigojimus. Galėtų pasikeisti labai praktiniai dalykai, numasačius tinkamus daugi šalius ir dvišalius santykius. Norėčiau paklausti, kokie praktiniai žingsniai buvo žengti, kuriuos jūs atsimenat, kurių tikslas buvo padėti Makedonijai užmėgsti regioninio bendradarbiavimo santykius ir pradėti reformas, kurių taip reikia šitai šaliai. Dėkoju. Anapirotis Sinadinos. Prašom atsakyti. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija neturi turėti teritorinių pretenzijų kaiminėms valstybėms - Albanijai, Graikijai ar e, Bulgarijai. Dėkuoju, panas Preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš porą mėnesių, kuomet diskutavome apie Makedoniją, tai aš sakiau, jog nepaisant to, kad mes aptarinėjome pažangos ataskaitą šios valstybės, tai vis dėlto e, buvome priversti konstatuoti, kad kalba sukosi labiau apie stagnaciją negu pažangą. Bet dabar matome, kad situacija pablogėjo ir kad yra regresuojama. Ir matome, jog politinė krizė tęsiasi ir, ir iškyla daug sunkumų dėl to. Daug problemų Makedonijoje yra dėl to, kad nėra e, kompromiso siekimo ir tikro dialogo tradicijų. Aš e, matau, jog e, ES institucijos ir Europos parlamentas bando padėti pagerinti, ponas Vagel ir kiti kolegos, tačiau kita vertus mes e, matome, jog e, socialistai organizuoja protesto akcijas prieš vyriausybę gatvėse ir e, pane Lunaček domisi santykiais tarp EPP ir, ir kelia EPP ir teisinės valstybės sąsajas, tačiau e, Europoje socialistai esantis e, valdžioje, kurie yra, yra buvę teisti. Ir e, manau, kad Turime to nepamiršti. Čia kalba sukasi ne apie EPP, čia kalba sukasi apie labai rimtą politinę e, krizę ir nepaisant to, ką sako socialistai, liberalai ir kiti, yra labai rimtų šios krizės pasiekmių ir etninių pasiekmių. Kaip jūs žinote, jog e, dėl religinių priežasčių ar, ar kitų dalykų ta krizė gali pasiekti aukščiausią tašką ir sprokti. Ar jūs sutinkate su melinosios kortelės klausimu? Preda, once, I mean... Pone Prėda, mes kaip žaliai kritikuojame socialdemokratus ir APP ir visus, ir žmonės vyriausybėse. Čia dėl to mes problemų neturime. Mes pradėjome visus, kas to nusipelno. Tačiau problema yra štai kokia. Ir nenoriu grįžti prie vakarykštės diskusijos, kai mūsų sustikė su ponu Orbanu. Mes matėme, kad kai kas iš jūsų politinės partijos narių remia tuos žmonės, net jeigu jie pasirenka autoritarinį kelią. Jeigu tai yra jūsų politinė šeimos žmogus, jūs jį bet kokiu atveju remiate. Man atrodo, tai yra problema. Ačiū, sako pirmininkas. Prašom, ponia Prieda. Atusla. Atsakydamas į šį klausimą, aš e, nenorėčiau dabar e, pradėti diskusijos atskiros diskusijos e, apie APP šitam kontekste, krizės kontekste. Manau, kad norint tą, tą krizę dabar e, užgesinti, nereikia ieškoti atpirkimo už jų. Tuo tarpu jūs, žalieji, galbūt bandote tai daryti. Ar jūs sutinkate atsakyti Melinosios kartelės klausimą pono Dambaskį? Не разбирате ли, че тук въпрос... Mėly kolegos, ar jūs nesuprantate, kad čia mes kalbame ne apie konfliktą tarp EPP, žaliųjų ar, ar, ar kitų. Čia kalba sukasi apie teritorinį vientisumą valstybės esančios Balkanuose. Tie, kas gyvena Balkanuose, puikiai žino, apie ką aš kalbu. Čia mes kalbame apie tarpetninį konfliktą, tai labai pavojinga. Tai susijęs su žmogaus teisėmis, su korupcija, su tokiamis problemomis. Ir tai visiškai nesusijęs su opozicija kairė dešinė. Čia kalba sukosi apie teritorinį vientisumą. Pone Preda, prašom. Aš visiškai sutinku, mes turime kalbėti apie Makedoniją. Kita vertus, neturime pamiršti to, jog skatindami Balkanuose kai kurias valstybės E, leistis į tam tikras ideologinės improvizacijas, galime padėti padaryti dar pavojingesnę. O taip jau yra buvę praeitie. Dėkuoju, dabar ponas Antolis. Pradra. Dėl vedimo tvarkos. Aš manau, kad mėlynosios kortelės procedūra buvo piknaudžiaujama. Pone Lundačiak juk neuždavė jokio klausimo. Jinai pasinaudojo tuo, kad galėtų paskelbti savo politinį pareiškimą. Ir tiek. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Stanišev. Pusantros minutės, prašau. Micro, please. Is it working now? Okay. Regis dabar viskas veikia. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Buvo tokie laikai, kai Makedonija buvo tarp lyderių siekiančių narystės Europos Sąjungoje. Jis buvo lyderė tarp Bal Balkanų valstybių. O dabar matome didžiulę ten įsivežę politinę krizę reikėtų pasakyti, kad tai nėra tik šiaip savo momentinė tokia situacija. Tai yra esminis dalykas ir tai yra susijęs su europinė idėja. Tad turime iškelt klausimą, kaip atsitiko, kad jis šitaip susiklostė situaciją ir kaip ES neįvertino teisingai to, kas vyksta ilgą laiką Makedonijoje. ten įsivyravo e, autoritarnis režimas, kuris e, e, spaudžia teismus, neleidžia laisvai reikštis žiniasklaidai ir taip toliau ir panašiai. Šeštadienį Skopijoje dalyvavau susibūrime, bet ne vykau mokyti, vykau pasiklausyti, kas kalbama. Išklausiau įvairių etninių sluoksnių žmonių, politinių pažiūrų žmonių, iš nevyriausybinių organizacijų, iš spaudos. Jie kartu pasisakė už demokratinės vertybės. Vienas iš kalbėjusiųjų, kuris buvo iš studentų judėjimų, sakė, jog kalbama ne apie valdžią, ne apie jos pasidalymą ir kaip turi veikti valstybė kitaip, ne taip, kaip veikia iki šiol turime atsižvelgti į visą tai, kai kalbame apie savo e, laikyseną Makedonijos atžvilgių, nes krizė yra gili ir mums joje tenka nemenka atsakomybė. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolegė Jusmenova, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Ponas Liučiumestana vadovaujantis Bulgarijos liberalų partijai, parašė laišką metų pradžioje. Tas laiškas buvo skirtas visiems Bulgarijos liberalų partijų vadovams. Buvo sakoma, kad ES turėtų atverti duris visoms Balkanų valstybėms. Būtent dėl to mes Kalbame apie proaktyvę ES politiką šioje srityje, tokią politiką, kurie apimtų taikos palaikymą ir šalių teritorinio vientisumo išlaikymą Balkanuose. Turime išspręsti Makedonijos krizę, kadangi ši šalis turi pradėti savo kelią europinių vertybių link. Galime parodyti šioje srityje puikų pavyzdį. Bulgarija, pavyzdžiui, labai lankščiai perėjo iš totalitarinio režimo į demokratiją. Ir manau, kad demokratijos kelyje ir žmogaus teisų gerbimo e, kelyje e, bus pasiektos reikiamos vertybės. Ačiū. Kolega Bonanno, prašau. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti e, lankytojus. Pasižiūrėkite, kiek e, yra e, parlamento narių šiuo metu salėje ir kiek mes e, išleidžiame pinigų e, šitiems dalykams. Fyrom ir Makedonija. Galbūt niekas nepaminėjo šioje diskusijoje jungtinių valstijų ir jų interesų. Juk jungtinės valstijos skatina tam tikrus judėjimus Fyrome ir dėl to Fyromas E, dabar eksploatuoja tam tikras rusiškas temas. Galbūt e, amerikiečiai, kaip ir kitur pasaulyje, bando sukelti tam tikras e, revoliucijas, organizuoti sukilimus. Galbūt pagalvokit geriau apie šitos dalykus, užuot mėgoję čia visą dieną. Uh, Mr. Questor Andrei Kovačev, one and a half minute. Kolega Kovačev, pusantros minutės, prašau. Atsiprašau, sako pirmininkas, suklydau. Kolega Bonano, ar primsite e, pono Ivanakovčičių melinosios kortelės klausimą? Prašau. Please, take a blow. Lijepo gospodin Bonano što ste prihvatili moju plavu kartu. Ačiū ponui Bonano, sako ponas Jakovčič, kad priėmėte mano klausimą. Nebegaliu sėdėti ir nereaguoti. 9 valandą atėjau į salę ir čia posėdžiau visą dieną. Jūsų Uh, šiandien, kai buvo kalbama apie migraciją, buvo sakoma, kad e, tema svarbi, salė tuščia, kodėl nieko nėra. Ir paskui, pabaigę savo kalbą, kolega išėjo ir aš manau, kad tai yra labai dviveidiška pastaba, kaip ir jūs iškėpė kitako. Buvo pitanie, e, bardzo proszę. Prašom A, yra dar viena mėlynoji kortelė. Ar primsite dar vieną klausimą pagal mėlynąją kortelę? Ponas Polčiak nori klausti, prašau. Klauskite, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir ačiū, kolega, kad primėt mano klausimą. Mano klausimas yra trumpas ir paprastas. Ar jūs visą laiką pats sėdite plenarinėje sesijoje nuo pradžios iki pabaigos? But, please. Prašom, kolega, atsakykite. Bene. Pirmiausiai, galbūt e, turėtumėt pasidomėti mano biografiją. Aš esu e, 20 metų išėlės buvęs meru Italijoje miesto. Aš dalyvauju ir balsavimuose, ir, ir kitur, ir manau, e, kad esu e, vienas iš, iš tų parlamento narių, kurie dirba ir kurie sako, ką galvoja iš tikrųjų. Galbūt aš kartais ir e, pavartoju kokį keiksmažodį, bet aš nesu toks veidis kaip jūs. Nes yra ir tokių, kurie juokiasi ir, ir juokauja, tačiau jam nusispjauti į europiečius. Aš toks nesu. Ačiū. Šį kartą ponui Kovačiak žodis mūsų kvestoriui. Prašau, kolega. Ponas Kovačiak, dėkoju. Makedonijos politinis elitas turi bet kokią kainą šią krizę išspręsti ir e, nustoti eskaluoti tą konfliktą tiek tarptautinių lygmenių, tiek šalies viduje. Tačiau Belieka apgailestauti dėl to, kad mintis pirmininkas Krajovski nutolino šalį nuo europinio kelio. Tuo tarpu, kai mes ją visada skatiname, nerodoma jokios geros valios dėkti e, lygybę, demokratinę praktiką e, ir vienodai traktuoti piliečius, e, ne, nežiūrint vietinės kilmės. Santykiai su kaiminimis valstybėmis suprastėjo ir tokios totalitaristinės praktikos pasireiškia labai smarkiai, pažiūrėjau, manipuliuojama istoriniais faktais ir agresyviai primetamas naujas identitetas. ES turi, yra suinteresuota, kad Makedonija būtų stabili, saugi šalis su nepriklausoma žiniasklaida, kur būtų garantuotos visos teisės ir laisvės. Tačiau e, politikai yra keisti Makedonijoje. Pavyzdžiui, ir ponas Lavrovas kalbėjo apie tai, kad Makedonija turėtų pasidalyti kaimininės šalis. Makedonijos piliečiai turi teisę būti valdomi skaidriai ir demokratiškai. Ir neturi būti laikomi įkaitais dėl to, kad išgyventų koks nors politinis lyderis, kuris bando apsimesti tautos dievuku. Ar primsite klausimų pagal mėlynąją kortelę, klausė pirmininkas. Köszönöm szépen, hogy elfogadta eh, a kérdést, bár sok mindenben egyet. Dėkoju. Pritariu Jums. Kai dėl kai kurių klausimų, tačiau man kyla labai rimta problema. Tad mano klausimas toks. Ar manote, kad yra normalu visą atsakomybę užkrauti ant Makedonijos pečių, tuo tarpu, kai mūsų institucijos Makedonijai nedaug ką padeda. Mes destabilizuojam Makedoniją ir leidžiam šiai šaliai uh, manyti, kad jie niekad nepriartės prie Europos. Taigi atsakinga yra ne tik Makedonija už šią padėtį. Visi juk žinome, kad Balkanai visada buvo probleminis regionas. Tad dar kartą klausiu, ar manote, kad visa atsakomybė tenka tik Makedonijai ir tik jai? Kovačev, take a floor. Prašom atsakyti, kolega. Žinoma, žinoma, gerbiamasis kolega. Atsakomybė tenka abiems pusėms, o solidarumas ir ištiesa draugiška ranka turi būti priimami. Tačiau, kai Makedonija tapo nepriklausoma prieš 25 metus, Makedonija niekaip neužmeskė draugiškų santykių su savo kaimynais ir niekaip negalėjo parodyti, kad ji nori, kad siekia e, gera valia pagrįstų santykių. Makedonija siekia tokio identiteto, kuris neturi jokių istorinių šaknų, jokių istorinių įrodymų ir akivaizdu, kad dėl to kyla konfliktų manipuliuoti praeitim yra blogas dalykas ateičiai. E, tad mes pateikėm rekomendacijas savo pranešimuose, tačiau jų sureaguota nebuvo. Ponas Pikula, prašom. Gospodine povjereniče, Makedonija je zemljopisno mala zemlja, ali opterećena ozbiljnim unutarnjim razdorima. Makedonija e, geografinė atžvilgiai yra mažytė valstybė, tačiau ši valstybė priklauso labai dinamiškam regionui. Kaip žvelgtume į Makedoniją, į Makedoniją e, tai mes pirmiausia matome problemas susijusias su, su jos pavadinimu, bet yra ir kitų problemų, kurios yra nepastebimos, tai yra terorizmas, e, gyventojų stebėjimas, e, jų pasi, pokalbių pasiklausimas, tai korupcija ir apskritai visuomenės, visuomenės, visuomenės spaudimas. Tai yra iš esmės nepolitinis dialogas, o nedemokratiškas valdymo būdas. Tai e, mes e, matome, kad santykiai nesuklostė tinkamai su kaiminėmis valstybėmis, ypač su Graikija. Mes turime pabandyti padėti šiai valstybei rasti teigiamą politinį sprendimą. Ir mes galime e, kokiais nors būdais padėti. Ačiū. Pane Ana Zaborska. Dvi minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Jau dešimt metų Makedonija laukia dėrybų dėl stojimo į ES pradžios. Po pastarųjų metų rinkimų ES taip pat yra atsakinga už tai, kad e, politinė situacija eskalavosi. Rinkimų stebėtojai nepastebėjo jokių trūkumų rinkimų procese. Tačiau ES atstovų komentarai buvo panaudojami būtent siekiant pabrėžti šių rinkimų teisėtumą ir pabrėžti tinkamą rezultatą būtent laimėjusios partijos. Taigi, e, rinkimų e, kampanijos e, metu nebuvo praktiškai atskirtos atskir, partijos veikla, rinkimų kampanijos veikla, piliečiams buvo sunku atskirti, kas už ką atsakingas. Aš bijau, kad e, e, ir aš buvau Makedonijoje prieš kelias savaitės, e, kad ten yra didžiulė gili krizė. Ir aš norėčiau paraginti Europos komisiją pradėti stojimo dėrybas su Makedonija Ir aš norėčiau paraginti graikus, kad jie būtų nuol, nuolaidus šiai jaunai respublikai. Tai yra jūsų visų interesas. Ačiū. A, panas Plenkovičius. Ačiū, e, ponia pirmininkė. Gerbiamas e, komisijos narys Leonidis, e, ačiū už Jūsų pranešimą. Aš norėčiau pirmiausia išreikšti savo paramą Makedonijai ir pabrėžti jos vaidmenį Europoje. Mes e, esame kaiminės valstybės, aš esu pats iš Kroatijos, ir mūsų kelias į Europos Sąjungą buvo, buvo panašus, tačiau labai liūdna kad Makedonija, kuri 2000 metais pasirašė asociacijos susitarimą, po 15 metų vis dar neprisijungia prie ES. Aš manau, kad tie politiniai, tai prisidėjo prie tų politinių įvykių, kuriuos mes matėme prieš kelias dienas. Aš manau, kad e, e, vyriausybė Makedonija turėtų prisimti visą politinę atsakomybę už visus įvykius, kad turėtų būti e, atsižvelgiama į juos tinkamai parlamentariniu būdu ir kad mes turėtume padėti šiai E, valstybei taikyti prevenciją būtent tokių įvykių, kad jie nebepasikartotų tokie įvykiai, kurie buvo Kumanove. Mes e, e, neturėtume reaguoti neatsakingais būdais. Manau, kad turėtume taikyti ilgalaikę strategiją Makedonijai. Panas Zver. Valstybė jau kelis dešimtmečius žengia į priekį, o dabar susiduria su tokia krize. Krizė atsirado dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl politinės e, padėties. Socialistai apkaltino vyriausybę nelegalių e, pasiklausimų ir, ir kitomis veikomis. E, Yra buvę panašių dalykų Bulgarijoje ar Slovenijoje praeitįje. Teroristiniai išpoliai galėtų netgi atvesti prie tarpetninių konfliktų. Jeigu būtų užtikrinama visų mažumų įtrauktis, problemos galėtų išsispręsti. Ir europinė integracija taip pat e, galėtų padėti stabilizuoti padėtį. Aš nuogastauju, kad e, Makedonija gali tapti įvairių interesų susikirtimo auka. Dėkuoju. Dabar panas Matriotis. Pane Matriotis. Dėkuoju, pane pirmininkė. buvusi e, Jugoslavijos Respublika Makedonija dabar susiduria su demokratijos funkcionavimo kai kuriamis e, problemomis. Ši valstybė turi gerbti mažumų teisės, tarp jų ir albanų mažumos teisės. Žinome, kad rinkimų rezultatai nebuvo pripažįstami visų, buvo pasiklausimų skandalas, atrodo, jog pats premjeras įsakė e, klausytis telefoninių pokalbių. Šiaip ar taip, e, net ir, net ir Rusija matome, jog veikia šiame kontekste užkulisiuose. Visą tai rodo, jog e, yra tam tikras samokslas. Tačiau svarbiausia, kad pažeidžiamos pagrindinės teisės mes turime dabar pateikti rekomendacijas valstybei, kuris siekia ES narystės. Kai kas mano, kad e, vienintelė kliūtis stojant į ES Makedonijai yra nesutarimai su Graikija dėl pavadinimo. Tačiau ar iš tikrųjų mes norime priimti tokią valstybę, kuri nepaiso demokratinių standartų ir kitų taisyklių? Dėkuoju. Pane Petier, pusantros minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti savo užuojautą toms. A, Makedonijos e, policininkų šeimoms, e, tai būtent e, kurių artimieji žuvo Komanove. Aš tikiuosi, kad nusikaltėliai bus nubausti ir kad saugumo priemonės bus taikomas, kad tokių incidentų nepasikartotų ateityje. Jeigu Makedonijai būtų leista prisijungti prie NATO, aš manau, kad tokie įvykiai neatsitiktų. Ir aš e, tikiuosi, kad e, Makedonijos e, opozicija dabar grįžo į parlamentą, nes parlamentas yra tinkamiausiai vietas spręsti tokias problemas. Bet ką galima kaltinti dėl tos dramatiškos situacijos Makedonijoje? Iš tikrųjų, pagrindinė kaltininkė tikriausiai yra Europos Sąjunga, pirmiausia taryba. Nepaisant Europos parlamento rezoliucijų, taryba vis kaišioja pagalius Makedonijai į ratus ir uh, neleidžia pradėti dėrybų dėl stojimo į Europos Sąjungą. Mes, mes matėme, kad e, tokia tolstanti ES e, narystės perspektyva kaip tik prisideda prie to, kad tokios jėgos ir laimi e, rinkimus Makedonijoje. Aš sakyčiau, kad reikia pirmiausia suteikti tokią dėrybų perspektyvą, išspręsti dvišalius, dvišalės problemas Nes mes matome, kad Kroatija ir Slovenija išsprendė savo problemas, nes Makedonijos stabilumas tai reiškia stabilumą visam regione. Ačiū. Dabar e, spontaniškai pasisakymai. E, Panas Georgas Kirtas. Prašau. Ačiū, e, ponia Virmininkė. Yra keturios svarbios sąlygos, kad Europos Sąjunga toliau vystyti bendradarbiavimą su Fyrom. Ir kad būtų atvertas kelias demokratinė integracija iš šios valstijos į ES. Pirmiausia, demokratinė sistema turėtų būti modernizuota, nes dabar ši sistema pasižymė autoritariniais požymiais. Kitas dalykas, neturi, turi būti išnaikintas organizuotas nusikalstamumas. Trečias, pirmiausia, turi būti paisoma uh, Albanų mažumos teisų, kad nekiltų pilietinis karas. Uh, Ir ketvirtas dalykas, tai, tai pavadinimo klausimas turėtų būti išspręstas su pasiekiant sąžiningą kompromisą tiek Skopijoje, tiek Atenuose. Aš pats graikas, todėl jūs galvotumėte tikriausiai, kad man svarbiausias tas ketvirtas punktas, bet ne. Aš raginčiau Skopijas imtis veiksmų. Pirmiausia, įgyveninti tas tris, tas tris mano minėtas sąlygas. Panas Tomašič. Pane Tomašič. Ačiū. Dabartinė situacija Makedonijoje tikrai kelia susirūpinimą. Vyriausybė yra nestabili, įtampa didėja, e, ypač etinė įtampa, nėra teisinės viršinybės, principų paisimo, taigi ekonomika neauga ir nepasitenkinimas kyla taip pat ir visuomenėje, tai, tai pasireiškia demonstracijomis. Taigi ir trūksta, žinoma, tos ES integracijos perspektyvos, todėl nėra per daug vilties visuomenėje. Mes turime sustabdyti Makedonijos lydimą į bedugnę. Pirmiausia, Mes turėtume e, pasistengti padėti Makedonijai, kad saugumo tarnybos netliktų ne, ne neteisėtų veiksmų ir kad užtikrintume stabilumą šioje valstybėje. Mes neturime laukti, kol konfliktas įliepnos. Ilhan Kriučiuk, prašau. <coughs> I'm sorry. I'm sorry. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Makedonijos problema nėra tik to šalies problema, tai yra Balkanų regiono problema, tai Europos Sąjungos taip pat problema. Makedonija buvo izoliuota daugybę metų ir tai yra viena iš dabartinės krizės priežasčių. Pirmiausia, turėtume išspręsti visas dvi šalės problemas. Nes jeigu to nepadarysime, neįmanoma bus šiai šaliai įstoti Europos Sąjungą. Ir norėčiau, ponė pirmininkė, pasakyti, jog Balkanuose yra tokių problemų, kurias galima išspręsti ne prieš šalį įstojant į Europos Sąjungą, bet e, jau tai šaliai esant Europos Sąjungos nare. Tai labai svarbu pilietiniai visuomeniai naujose demokratinėse valstybėse, tokiuose kaip Makedonija tų šalių nereikia palikti niekieno zonoje tarp rytų ir vakarų. Mes turime imtis prevencinių veiksmų ir užkirsti kelią tų naujų visuomenių radikalizacijai. Būtent dėl to mes liberalai rugsėjo pradžioje rengsime e, posėdį, kur diskutuosime dėl naujos strategijos šių regionų valstybėms. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Zagoros. Dėkoju. Daugelis Europos parlamento narių e, labiau mėgsta apie pavadinimą diskutuoti ir apie tai, kuo skiriasi nuo Graikijos Makedonijos tas pavadinimas. Tačiau visai lė Graikijos vyriausybių, reikia pasakyti, rodė valią ieškoti kompromiso šiuo klausimu. Tačiau problema yra kitoje pusėje. Tai yra susijęs su tuo, ką minėjo ponas Prėda nėra anoje pusėje tos kompromiso, to kompromiso mentaliteto. Kruski vyriausybė to, to, to siekio neparodė. Kitaip tariant, bandoma tiesiog manipuliuoti žmonėmis jų nuomonę šiuo, šiuo klausimu, reiškiamos teritorinės pretenzijos, pretenzijos dėl pavadinimo. žmonių dėmesį stengiamasi nukreipti nuo dabartinių problemų ir sutelkti jį kitur. O problema, kaip jau sakiau, yra ne Graikijos pusėje, o kitoje, anoje pusėje. Gerbiamas kolega, ar primsite kolegos Marijas klausimo kalmėlinėje kortelę? Prašom klausyti, kolega. Pradre, Aš nenorėjau klausyti pagal mėnėje kortelę, pirmininkė, aš tik norėjau dėl vedimo tvarkos pasisakyti. Labai daug mėlynųjų kortelių buvo panaudota. Ir aš pirmas prašiau kalbėti čia pasisakymo spontaniško metu, tačiau iš tikrųjų blogai, kai kalbėtojai naudoja tiek daug mėlynosios kortelės, nes, nes išeina taip, kad žmogus pagal, kalba du kartus vietoj numatyto vieno karto. Jie jau galėtų pasisakyti pagal mėlynąją kortelę ir tiek, aš neklausiu pagal mėlynąją kortelę, ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, jūsų patarimas tikrai labai svarbus, atkreipsime tai dėmesį. Kolega Soltaš, prašau. Spoštovani predsednik, hvala za besedo, kolegice in kolegi. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū už man suteiktą žodį. Makedonija pateko į labai sunkią padėtį ir prieš keletą mėnesių. Mes kalbėjom apie Magetoniją ir jos kelią į e, euroatlantinę integraciją. Dabar situacija yra kitokia. Taika toje šalyje yra tokia kategorija, kuri labai trapi. Kas tengi iš tikrųjų atsitiko ir kas įvyks dar toje šalyje, laikas parodys. Pamatysime, kokį vaidmenį vaidins išorės faktoriai, o tai gali turėti įtakos geostrateginiai padėčiai Makedonijoje, tačiau faktas yra tas, kad Makedonija tapo parako statiniam Dėl to mūsų pastakos yra labai svarbios. Noriu padėkoti kolegai Vaigal ir visai jo komandai užidėtas pastangas sprendžiant tą problemą. Tikiuosi, kad jie sėkmingai dirbs toliau ir kad jiems iš tikrųjų viskas pavyks. Ačiū kolega Salvaš. Ar priimsite klausimą pagal mėlynąją kortelę? Yes, yes. Uh, Mr. Minister Pait. peaaegu kümme aastat tagasi oli makedoonia üks äh, dėkoju prieš kurį laiką Makedonija buvo vakarų Balkanų valstybė, kuri buvo arčiausiai NATO ir Europos Sąjungos. Ir tuomet jai jau buvo sakoma, kad jos narystė yra artima, tačiau darybos stojimo taip ir neprasidėjo ir tiesiog, šalis tiesiog pa, pa, pavargo, nes ES tik tai kalbėjo iki šiol, bet nieko nedarė. Ką Jūs apie tai manote? Visi tie neigiami atsakymai, kuriuos Makedonija gavo, ar Jūs manote, kad jie turėjo kokios nors įtakos tam, ko, taip pat čia, kuris susiklosti šalyje dabar. Ačiū. Pone Solta, aš prašau atsakyti, sako pirmininkas. Mislim, da je to vprašanje zelo na mestu. In... Dėkuoju iš klausimą. Manau, kad tas klausimas iš tikrųjų yra teisėtas ir iš principo atsakymas į jį jau nuskambėjo per diskusijas. Aišku, kad Makedonijos ir ES santykių istorija pakankamai ilga. Reikia taip pat nepamiršti, kad Makedonija yra tame regione, kur stabilumas ir taika yra labai trapus. Šiaip ir taip reikia imtis veiksmų kad tos problemos, kurių dabar iškyla, būtų išspręstos. Dėkuoju. Aš e, suteikiau žodį spontaniškai pasisakyti tiems, kas anksčiau negalėjo pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą arba e, neprašė mėlynos kortelės procedūros. O dabar žodį perdadu komisijos nariui. Please. Micro. I haven't spoken already. Aš dar nekalbėjau, atėjau dalyvauti diskusijoje ir iš tikrųjų e, jūs leidžiate kartais, klausiu, vieną, vieną kartą, du pagal mėlynąją kortelę, leidžiate mėlynąją kortelę naudoti spontaniškų pasisakymų metu ir jau ką tik jums buvo pasakyta, kad taip daryti negalima ir diskusijas taiga nutrūksta. Ir aš atėjau čia kaip ir mano kolega buvau pasirengęs klausyti diskusijos ir noriu pasisakyti, pakėliau ranką ir matau, kad sąlygos dėja visiems yra nevienodos. Ir noriu paklausti, tai kasgi čia iš tikrųjų vyksta. Dziękuję bardzo panie pośle. E, jak być może państwo zauważyli... Dėkoju, sako pirmininkas. E, e, ta procedūra ne wszystkim... Suteikiau žodį kolegoms iš atskirų politinių frakcijų po vieną kolegą. Jeigu esate nepatenkinti tokia padėtim, man belieka tik apgailę stauti. Tikiuosi, kad kitą kartą man pavyks geriau. Pone komisarė, žodis jums. Vis. Uh,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 Jūs leidote kalbėti ankstesniems kalbėtojams daug kartų, kodėl man neleidote? Aš neturiu galimybės pasisakyti. Επιτέλους σεβαστείτε με 93 χρονών κείμα από το πρώτο. Aš esu 93 metų amžiaus ir jau čia sėdžiu nuo pat labo ryto. Myślę, bardzo Pana szanuję osobiście, e, ale już mówiłem o procedurach udzieliam go panu. Labai jūs gerbiu, gerbiamas kolega, bet mane varžo procedūros. Suteikiau žodį komisarui ir norėčiau, kad dabar jis turėtų galimybę pasisakyti. Mes vėluojame ir aš labai labai atsiprašau. Turime tam tikras taisyklės, kurių privalu laikytis. Jūs neleidžiate man kalbėti, sako ponas Glezos. Ir kokiu būdu aš būčiau pažeidęs taisyklės, būtų labai įdomu sužinoti, sako kalbėtas. E, panie pošle, no, e, mamy pewne procedury. Gerbiamas kolega, mes turime taisyklės, turime procedūras, kurios yra labai aiškiai apibrėžtos ir aš esu priverstas jų laikytis. Todėl labai pagarbė jūsų prašau daryti tą patį. Bet aš tą ir sakau, taigi jūs pažeidėt taisyklės Kodėl neleidžiate kalbėti? Uh, I'm very sorry, I'm very sorry. Uh, Mr. Commissioner, take a floor, please. Labai atsiprašau. Pone komisarė, žodis jums. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų politinė iniciatyva, tai būtent komisijos ir Europos parlamento, e, jau vyksta. Labai svarbu užtikrinti būtent e, tą konstruktyvų dialogą iš abiejų šalių, kad ši iniciatyva būtų vaisinga. Man tai bent jau yra labai svarbu. Pane vice, vicepirmininkė Federika Mokerinė ir komisijos narys Hanas glaudžiai bendradarbiaus su, su Makedonija e, intensyviai dirbs šio klausimo ir informuos jūs apie vykstančius procesus. Taigi jūs turėsite galimybę gauti naujos informaciją šiuo sudėtingu klausimu. Mes matėme, kad diskusijos buvo labai prieštaringos, bet labai nu, turiningos. Aš manau dabar visi iš mūsų išreiškia norą pasiekti konkrečių rezultatų, pasitelkiant e, šią vykstančią e, pono Hano ir Europos parlamento inicijuotą iniciatyvą. Taigi ačiū Jums už Jūsų paramą. Efharisto, e, chciałem tylko przypomnieć artykuł 160. Dėkoju. Norėčiau priminti 162 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį, 12 punktą, kur be kita ko yra pasakyta štai kas. Europos parlamento nariai, kurie nekalbėjo diskusijoje, gali vieną kartą ir nedaugiau pateikti rašytinį pareiškimą jis negali viršyti 200 žodžių, kad galėtų papildyti savo diskusiją, dalyvavimą diskusijoje. Aš naudojusi šią procedūrą, atsiprašau visų, kurie negalėjo pasisakyti. Diskusiją šiuo klausimu baigiame ir perduoti žodį savo kolegai, kuris pirmininkaus toliau.